Pinti. Ir jeigu neprieštaraujate, skelbiu protokolus patvirtintais. Kitas pranešimas. Prancūzijos Respublikos kompetitengos institucijos atsiuntė pirmininkui du prašymus dėl uh, um, poros parlamentų imuniteto panaikinimo. Tai yra pono Jean-François Jalk ir Jean-Marie Le Pen, nes e, šių dviejų asmenų atžvilgių vyksta tyrimas. Vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis ir Europos parlamento teisinių reikalų sprendimu bus e, tai padaryta.